Čia yra daug spastų ir sudėtingų aspektų. Kelias bus ilgas ir sunkus. Pirmininkaujantį Vergiją sengstis kiek įmanoma labiau pagerinti ir supaprastinti šį procesą. Pone Figeraito, be mikrofono.